Simon. Der Präsident! Meine Damen und Herren, Sie sind sicher. Ponios ir ponai, jūs be abejo informavo apie rimtą nutikimą, incidentą, kuris čia įvyko. Mūsų kolega Papastamkos E, nuolpo ir jam teko padėti medikams. Aš nežinau, kokia yra galutinė diagnozė, tačiau yra aišku, kad ši situacija yra tikrai labai rimta. Kolegė, kuri rūpinosi ponų papastamkos Norėčiau jai pirmiausia padėkoti kolegai Čiastenok, Žuvėja ir Darakomi. Tai yra trys kolegos, kurie pirmieji puikiai ir spontaniškai suteikė pagalbą mūsų kolegai. Aš tikiuosi, kad ši pagalba padės ponui Papastamkos. Ponas Papastamkos Ponas Papastamkos yra nuvežtas į ligoninę. Turiu Jums dar kartą pasakyti, kad nieko negaliu pasakyti apie galutinę diagnozę. Kai tik tai apie ją sužinosime iš ligoninės, tuomet Jums pranešiu, apie, su kokiu konkrečiai mes čia atveju turime reikalą. Aišku, iki tol turime elgtis diskretiškai. Tačiau dar kartą noriu pakartoti, kad pono papastamkos e, situacija yra labai rimta. Ponios ir ponai, e, informavau pono Papastamkos šeimą, jo žmona jau keliauja į Strasbūrą. Nemažai kolegų, mano manimu, teisingai atkreipė mano dėmesį į tai, kad turėtume pamastyti apie ateities balsavimo e, metodą šiuose rūmose, apie tai, kaip tai turėtų vykti ateityje. Ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad e, taip tokia apimtimi, kaip e, buvo balsuota šiandieną, mes nebegalėsime ateityje balsuoti. Aš atmečiau e, pateiktą pranešimą, kadangi Komitetas net negalėjo sutrumpinti daugelio pakeitimų pasiūlymų ir turiu pabrėžti, kad man praktiškai visos frakcijos pasakė, jog nori to balsavimo. Vienas kolega šiandieną rytą prašė nukelti balsavimą, tačiau jis buvo atmestas. Tai reiškia, jog mes visi turime, visi turime pamastyti E, nekaltindami vieni kitų, tiesiog pagalvoti, kokių kitų žingsnių galime imtis, kad balsuotumėme taip, kad kaip būkime sažiningi, e, pabaigoje suvoktumėme, ką, dėl ko tiksliai balsavome, dėl ko buvo balsuota, kas buvo patvirtinta ir panašiai. Kartais yra sudėtinga susigaudyti. E, pirmininkų suiga ir prezidiumas, parlamento prezidiumas apie tai dar mąstys. Yra akivaizdu, kad mes turime daryti išvadas ir pamastyti apie tai. Manau, kad kalbėsiu jūsų visų vardu, jeigu pasakydamas, kad mes visi, kurie galime e, melstis, melsimės, kurie tikė, gali, tik, nori tikėtis, tikėsimės, kad ponas Papastankos sugrįš į mūsų gretas. Ačiū iš jūsų dėmesį. Bitte, Herr Kollege. Prašau, kolega. Thank, thank you, uh, Ms. Oh, sorry. Ne. Κύριε Πρόεδρε, είναι κρίσιμες οι ώρες. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra tikrai labai jautri situacija ir tikimės e, visako geriausio, kad viskas laimingai baigsis, ponė Papastamkos. Uh, Pone Šulcai, jūs sakėte, jog buvo prašyta nukelti balsavimą. Reikėtų išsiaiškinti, kasgi tiksliai įvyko. Kai kurie kolegos pateikė tokį prašymą pirmininkui, e, tačiau jie nebuvo e, kompetitingi teikti tokį prašymą, taigi reikia išsiaiškinti šią situaciją. Pone Meginės. The way he's... You, indeed... Ačiū, pana pirmininkė, iš tiesų mes visi dabar galvojame apie pana papastamkos, tačiau turime atskirti dalykus, kurie tarpusavėje nesusiję. Aš, aš norėčiau, reaguodama į pana Šulco pasisakymą, apginti Žemės ūkio, Žemės ūkio komitetą. Mes iš tiesų turime peržiūrėti savo darbo metodiką. Pirmininkas teigia, kad mes balsuojame dėl dalykų nelabai žinodami, apie ką balsuojame. Tačiau aš noriu pasakyti, kad <clears throat> mes negalime versti savo darbuotojų dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, o dabar yra tokia padėtis rengiant atitinkamus pranešimus ir galbūt mums iš tiesų reikėtų susėsti ir pagalvoti, kaip pagerinti savo darbą, nes dabartinis informacijos apimtis, kurias turime apdaroti, neleidžia mums e, dirbti veiksmingai ir mes turėtume parengti dokumentus, kurie būtų tam tikrą prasme nuseklus ir galbūt kartais ir reikia tokių krizių, e, kaip ką tik įvykusi, kad pasinaudotume galimybę ir susėdę aptartume, kaip mums reikėtų pagerinti savo darbą. Pirmininkas, gerbimi ponas ir ponai, mėly kolegos, labai daug kolegų užsiregistravo dabar kalbėti veikiausiai dėl to tragiško įvykio, kuris ką tik atsitiko parlamento pirmininkas Taip pat ir gydytojų personalas, kuris dirba parlamente, atvyko nedelsdami. Ir norėčiau padėkoti visiems, kurie suskubo į pagalbą tiek padėjėjams, tiek parlamento nariams, tiek ir tiems kolegoms, kurie atlieka savo pareigas čia dirbdami. Dar kartą nuoširdžiai jiems dėkoju, manau, kad dabar nelaikas plenarnio posėdžio metu, dar nežinant, kaip baigsis šis įvykis, e, reikšti savo nuomonę e, ir diskutuoti, bandant ginti vieną ar kitą poziciją. Parlamento pirmininkas viską e, paaiškino ir pagalba buvo suteikta ir mes visą laiką buvome šalia mes turėtume ramiai susėsti ir apsvarstyti tiek šio įvykio priežastis, tiek padarinius, nekaltindami vieni kitų. Mes turime ramiai viską apgalvoti. Todėl prašau jūsų dabar tą temą nediskutuoti, palaukti šiek tiek. Parlamento pirmininkas pats ėmėsi analizuoti šį įvykį, bus padarytos atitinkamos išvados, jūs būsite nuolat informuojami ir visi dalyvaus šiame procese. Todėl labai jūsų prašau dabartiniu metu šios diskusijos netesti. Tie, kurie būtinai to reikalauja, aišku, gaus žodį. Tačiau atsižvelgiant į dabartinės padėties sudėtingumą, tikrai prašau jūsų dabar e, pabandyti atsiriboti nuo šio įvykio, nepradėti karšlygiškai analizuoti ir pirmiausiai noriu, kad visi palinkėtume ponui papastamkos stiprybės. Ar dar kas nors nori kalbėti šią temą, ponas Engelis? Pone pirmininkė, iš tiesų norėjau tik pakartoti tai, ką jūs ką tik pasakėte. Manau, kad po tokio įvykio dabar nemetas yra pradėti analizės ir vertinimus ir aiškintis, e, kas kada kur buvo ir teisingai atliko savo pareigas, tačiau reikia tinkamų metu. Manau, kad reikia šį klausimą įtraukti į parlamento darbo tvarkę. Tai, kas šiandien įvyko, yra susijęs su netinkamu įvairiais atžvilgiais mūsų parlamento darbu ir tikrai tai yra pats geriausias to įrodymas, kad e, dabar mes visi susirūpinę pono papastamkos būklę, tačiau per šią savaitę turime kažkaip tai apsispręsti, kad ypač balsavimo metu, tarkime, rytoj vėl nepatektume į tokią padėtį, kai turėsime e, konstatuoti, kad dvi su pusę valandos čia spaudome įvairius mygtukus ir galiausiai jau nebelabai suprantame, dėl ko balsuojame. Todėl aš parlamento narių prašau, kad e, turėtume apsispręsti dėl balsavimų šią savaitę ir daugiau nebalsuoti. Pirmininkas